Voilà, merci, euh, merci à tout le monde d'être là. Dėkoju kolegos, kad uh, atvykote į posėdį, tęsime darbą. Mes uh, šiek tiek uh, pakalbėjome apie Kambodžą bei gruodžio mėnesį priimtą rezoliuciją. Tai dabar noriu pasakyti, kad tai yra rezoliucija priimta skubos tvarka. nes mes taip pat priėmėme rezoliucijos dėl Baltarusijos, Filipinų ir taip pat e, dėl gazos ruožo. Taigi noriu Jums priminti, kad rytoj šioje salėje bus posėdis, keisimės nuomonėmis dėl žmogaus teisių gazos ruožė apsikeitimas nuomonėmis numatyta su e, parlamentinė delegacija skirta Palestinai. Man atrodo, tai yra kita, ne Izraeliui skirta delegacija. Taigi, dar kitas kelbimas. Labai apgalėstauju, be kita ko. Dalykas tas, kad mes dar kartą mėginome uh, suderinti mūsų delegacijos vizitą į Bahreiną gegužio, gegužės 29 ir balandžio 23 mes gavome laišką iš um, Bahreino ambasadoriaus Briuselyje, kuriame teigiama, kad mes negalime atvykti Dėl tam tikrų kliūčių, neleidžiančių užtikrinti aukšto lygio politinius susitikimus, mes negalime jūsų priimti. Citatos pabaiga. Taigi jau antrą kartą mums nebeleidžiama atvykti į Bahreiną, o nu, mes, kaip žinia, norėjome aptarti žmogaus teisės padėtį. Mes puikiai žinome, aš atvirai pasakysiu, kad delegacijai buvo delegacijai vizitui į, į Arabų šalių pusęsalį buvo suteiktas leidimas atvykti. Taip pat yra parlamento draugų grupė, kuriai irgi buvo suteiktas leidimas atvykti. Taigi ir ta draugų grupė sutiko atidėti savo vizitą dėl to, kad e, tas vizitas sutapo su vizitu į Bahreiną. Ir čia štai e, mums atšaukiamas vizitas į Bahreiną. Juolab, kad Bahreinas yra problematiška šalis, mes e, šį vizitą įtraukime į skubų, skubius vizitus Tai štai kokia nepatenkinama padėtis. Jau tai yra antras kartas, nežinia kiek dar laukia tokių atsakymų. Toliau. Kitas dalykas. 12 asmenų yra nuteista miriop ir jie perkelti į Karadžio kalėjimą. Kiek mums žinoma, mirties bausmė turėtų būti įvykdyta netrukus. Mus taip pat informavo, kad praeitą savaitę jau buvo įvykdyta Irane bent 15 mirties bausmių O mes, žinoma, pasisakome prieš mirties bausmę ir tą mes labai aiškiai pareiškėme tuo metu, kai visiškai nesenai su Užsienio reikalų komiteto kolegomis lankėmės Irane, bet mūsų šiuo pareiškimu niekas neišgirdo. Taigi mes vis ir toliau apeliuojame į Irano žinybas e, ir prašome nevykdyti mirties bausmių. Bet žinome, kad į tokius mūsų nuogastavimus niekas neatsižvelgia. Galbūt e, galime pasiūlyti parlamento pirmininkui Tajanį parašyti kokį nors laišką oficialų. Mes iš tiesų norime padėti Iranui ir visomis keturiomis norime įsaugoti brandolinį susidarimą su Iranu, o taip pat kovoti ir už žmogaus teisės. Konkrečiai norime, kad būtų panaikinta mirties bausmė. O nepaisant visko, tos mirties bausmės ir toliau reguliariai vykdomos. Taip pat Noriu Jūs informuoti apie tai, kad mes su didžiu apgailestavimu sužinojome, kad keturi Krymo totoriai Simferopolyje buvo rasti negyvi, tai yra mažiausiai keturi asmenys Ta mes sužinojame iš nepriklausomų šaltinių. Krymo žmogaus teisų grupės ekspertai aiškino, kad e, tikriausiai tai yra kalėjime nusižudę asmenys, tačiau tokie pareiškimai yra absoliučiai nepatikimi. Jūs puikiai žinote, kad mes ne vieną kartą diskutavome dėl Krymo reikalų, ypač po to, kai Krymą okupavo Rusija. Ir būtų labai gerai suorganizuoti nepriklausomą tyrimą dėl šių įvykių. Žinoma, yra ir kitų temų, kurie, kurios mus e, neramina. Nikaragua, pavyzdžiui, vyriausiai įgaliotinė padarė pareiškimą vakar. bet e, nenorėčiau labai plėstis e, dėl visų kitų klausimų, dėl to mes perikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Ketvirtas darbo tvarkės punktas - Inta komiteto pirmininkas Bernd Langė. Taip, tai yra labai svarbus e, mūsų parlamento komitetas ir jis, jo delegacija vasario 12-14 dieną lankėsi Peru ir Kambodžoje. Ir tiek Peru, tiek Kambodžos prezidentai susitiko su delegacijos atstovais ir dabar aš suteiksiu žodį Berntui Langė, kuris pristatysgi, kaip klostėsi tos e, delegacijos e, vizitas. Kągi, suteikiu 10 minučių jums, e, pirmininkėm Bertlangė, ir paskiau apsikeisime nuomonėmis su kolegomis iš mūsų pakomitečio. Ačiū. Ačiū, kad mane pakvietėte. Gal aš dabar jau kalbėsiu geriau vokiškai. Labai džiugu, kad mes tęsime bendradarbiavimą tarp jūsų pakomitečio ir mūsų komiteto. Ačiū už tą bendradarbiavimą ruošiant vizitą. Kaip jūs žinote, mūsų delegacija lankėsi Kolumbijoje ir Peru. Tai buvo tikrai aukšto lygio susitikimas, turėjome progą susitikti su šių šalių prezidentais, ministrais, pilietinės visuomenės atstovais. Galima sakyti, susidarėme labai platų vaizdą apie šalių situaciją. Mums pavyko net iškelti aštresnį vieną kitą klausimą ir juos užduoti šalių vadovams. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie Kolumbiją. Pradėsiu nuo šios šalies. Čia su Kolumbijos e, pilietinės visuomenės atstovais mes e, tikrai turėjome progą susitikti, netgi užmėsime kontaktus su vietos gyventojais. Taigi, galima sakyti, diskusijos buvo labai e, įdomios, plačios, kalbėjome apie E, darbuotojų teisės bei aplinkosaugos normų įgyvendinimą. Tai yra tos nuostatos, kurios įtrauktos į laisvos priekybos sutartį. Mes akcentavome žmogaus teises bei darbuotojų teises Kolumbijoje. Mes e, pateikėme konkrečios informacijos e, ir būtent tame laisvos priekybos susitarime yra nuostata reikalaujanti, kad pilietinės visuomenės atstovai dalyvautų e, politiniuose procesuose. Taigi Kolumbijoje m, mm, buvo nuspręsta daryti spaudimą, poveikį, pradedant nuo organizacijų. E, Ir dėl to, kadangi nebuvo pasiekta rezultatų, buvo nuspręsta kurti naują, nepriklausomą nuo vyriausybės organizaciją, kuri prisidėtų prie tos laisvos prekybos įgyvendinimo proceso ir į kurią būtų įtraukti vietinis visuomenės atstovai. Nepaisant visko, tenka konstatuoti, kad vis vien išlieka žmogaus teisų ir darbuotojų teisų apsaugos problemų. Pastaruoju metu žmogaus teisų kovotojai arba kovotojai už aplinkosaugą susilaukia mm, išpolių, net yra organizuojamos žmogžudystės. Tai suprasdami mes e, susitikę su vyriausybės atstovais išsakėme savo susirūpinimą. Dabar dėl darbuotojų teisų bei e, profsąjungų problema yra kita. Yra didelis e, Kolumbijoje, žinoma, šešėlis. Niekas to neneigia. Todėl vienas iš pagrindinių mūsų argumentų prieš sudarant laisvos priekybos sutartį buvo tas, kad šitas šešėlis būtų kaip įmanoma labiau eliminuojamas. Pavyzdžiui, tos įmonės, kurios e, eksportuoja, nesvarbu ar tai būtų žaliava ar, sakykime, gėlės, sudarinėja oficialias darbo sutartis. Tačiau nepaisant to, jūs puikiai žinote, kad uh, įmonių struktūrose yra įvairiausių būdų, kaip e, nutildyti profsąjungų judėjimus ir tai padaryti neteisėtais būdais. Ta mes irgi iškėlėme kaip problemą vyriausybės atstovams. Taip pat tai yra svarbus dalykas diskutuojant ir su pilietinės visuomenės atstovais. Taigi mes pabrėžiame darbo inspektorių apsilankimų e, dažnumą. Kaip jie galėtų lankytis įmonėse ir e, tą galėtų daryti dažniau. Taigi šiandieną vis dar yra problemų ir mes tiesiog uh, šį aspektą iškelime kaip reikalavimą. Tačiau nepaisant to, jisai nėra tenkinamas. Mes taip pat susitikome ir su vietos gyventojais, kiek mums pavyko. Kalbėjome apie mm, sklypų vagystės ir apie neteisėtą mm, anglekasyklų eksploatavimą. Buvo parengtas vyriausybinis planas, bet jisai gyvendinamas nepakankamai. Kitas nagrinėtas klausimas yra moterų teisės Kolombijoje. Situacija tikrai toli gražu nėra pati geriausia. Daug smurto, daug e, piknaudžiavimo moterimis, jų teisės negerbiamos, Todėl labai svarbu išlaikyti tą spaudimą Kolumbijos vyriausybei. Aš ką tik minėjau darbo inspektorių kontrolės problemą. Tai štai po pokalbių su mumis ir po to padaryto spaudimo inspektorių Darbo inspektorių Kolumbijos skaičius padėjo nuo 400 iki 1000, tačiau labai sunku kalbėti apie darbo teisių kontrolę įmonėse, kadangi labai sudėtinga taikyti bent minimaliausias sankcijas, baudas. Kalbėdami su darbo ministru, taip pat ir su prezidentu Santos, tai mes e, nuolat kalbėjome apie darbuotojų teisės, apie vietos gyventojų teisės bei moterų teisės. Taigi, nesvarbu, koks buvo pašnekovas, mes stengiamės šitos probleminius punktus iškelti. Taigi, jeigu mes ir toliau e, laikysimės laisvos prekybos sutarties, privalu, kad situacija keistusi nedelsiant. Toliau. Peru. Susitikimas su buvusiu Peru prezident, prezident, prezidentu, susitikome su ekonomikos, taip pat užsienio reikalų ministrais, taip pat buvo e, susitikimai su pilietinės vastovais. Ir galiu pasakyti, kad tas dialogas su vyriausybė yra dar prastesnis negu su Kolumbija. Ta mes aiškiai galime konstatuoti. Peru nėra jokios nepriklausomos organizacijos įgyvendinti laisvos priekybos sutartį. Visi mechanizmai arba struktūros yra vyriausybinės. Tokią išvadą mes aiškiai galime padaryti, todėl artimiausioje ateityje mes privalome dėrėtis dėl laisvos prekybos sutarties tik tai tokiu atveju, jeigu yra kokia nors nepriklausoma organizacija, struktūra, kuri galės ginti pilietinės visuomenės teises. Taigi privalome kalbėti apie tokią perspektyvą. Peru kol kas situacija bloga trūksta tos nepriklausomos organizacijos. 2017 metais susidarė tokia plėtinės visuomenės e, organizacija, blokas, koalicija, kuri padarė pareiškimą, aiškiai išsakanti nuomonę, kad e, tiesiog netenkinamos laisvos prekybos e, susitarimo sąlygos. Perų vyriausybė privalėjo į tai sureaguoti, o ES turėjo ir toliau tęsti spaudimą Perų vyriausybei. Nes priešingų atvejų dėrybos galėjo būti sustabdytos. Peru tikrai galėtų gauti daug naudos iš laisvos prekybos susitarimo, todėl paprasti gyventojai, darbuotojai turi tą poveikį aiškiai pajusti, nes jie prisideda prie ekonomikos kūrimo. Taigi bendrai paėmus galima pasakyti, kad e, įmanoma pasiekti pažangos su abiejomis vyriausybėmis. Ta mes jau aiškiai konstatuojame ir mes kaip parlamentas aiškiai pasisakome už iš ankstinių sąlygų tenkinimą prieš pasirašant laisvos prekybos sutartį. Tokia sutartis, žinoma, nėra pats tikslas savyje. Tai yra tarsi prielaida tolesniam bendradarbiavimui, bet būtina tenkinti iš ankstinės sąlygas ir privalome tęsti tą dialogą ir siekti, kad padėti šalyse gerėtų. Taigi pabaigai apibendrindamas galėčiau aš tai ką pasakyti. Taip, išvelgėme tam tikros pažangos vienu ar kitu klausimu, tai tik, tikriausiai yra mūsų poveikio, spaudimo pasiekmė, bet to nepakanka. Ir mes 2012 metais kaip tik ir esame parengę veiksmų planą su konkrečiomis detalėmis, bet akivaizdu, kad e, to plano nėra laikomasi. Sakyčiau, kad komisija turi iššokti į žaidimą ir e, taip pat padaryti spaudimą, nes mes tikrai laikėme savo įsipareigojimo, tačiau komisija dėja iš savo pusės neką ir parodė. Kaip tik tokią išvadą ir padarė mūsų delegacija po apsilankimo šiuose dviejose šalyse. O dėl Peru konkrečiai, sakyčiau, kad mums reikia kurti tą nepriklausomą organizaciją, kuri padėtų įgyventyti tas iš ankstinės sąlygas prieš pasirašant laisvos prekybos susitarimą. Ir ta organizacija turėtų būti nepriklausoma nuo vyriausybės. Taip, mes konstatavome, kad abiejų šalių ūkis auga, Yra pažangos, tačiau to nepakanka. Jeigu yra eksportuojanti įmonė, o darbo sąlygos šiek tiek pagerėjo, tai yra vienas poz, pozityvus dalykas, tačiau jeigu šalia veikia tiek daug šešėlinių e, įmonių, kurios e, nesilaiko jokių sąlygų, tai situacija tikrai nėra tenkinama. Mes norime, kad e, sąlygos būtų vienodos ir visi veiktų vienodomis sąlygomis. Aš kaip tik turiu omenyje smulkės ir vidutinės įmonės, kurios ir galėtų gauti daugiausia naudos iš to laisvos priekybos susitarimo. Labai svarbu, kad MVI kontekste būtų laikomasi tiek darbuotojų teisų, tiek kitų socialinių teisų. Taigi, išvada paprasta. Situacija nėra džiuginanti. Ekonomika gerėja, galbūt yra pažangos tiek žmogaus teisų srityje, tiek darbuotojų teisų apsaugos srityje, tačiau to nepakanka. Turime ir toliau dirbti ir taip pat kreiptis į komisiją, kad jinai pati imtųsi veiksmų. Dėkoju kolegai už pateiktą informaciją. Barbara Lochpiller vienintelė paprašė žodžio. Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ponui Langiai už pateiktą informaciją. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, apie Kolumbiją. Aš džiaugiuosi, kad Kolumbija jau nevadovauja pasauliniai lygai kalbant apie profsąjungų aktyvistų žudimus, bet pažeidimų šioje srityje vis tiek yra ir rimtų. Ir norėčiau šį bitą paaiškinti dėl kelio gairių ir e, jų įgyvendinimo. Turi būti numatyta daugiau teisų profsąjungoms. Kaip pasirūpinti, kad tai būtų? Ar tai yra prekybos susitarimo dalis ir kaip galėtume padaryti daugiau spaudimo šioje srityje, kad būtų laikomasi darbo teisių? Buvo Kolumbijoje diskutuojama apie tai, ar buvo kalbama apie tai, kad reikia sukurti daugiau darbo vietų neturtingiems gyventojams? Ar tai buvo jūsų aptariamas klausimas, kai ten lankėtės? Ir kalbant apie abi šalis - Kolumbiją ir Perų. ES žmogaus teisų centrai yra veikia abiejose šalyse. Taigi, kalbant apie darbo teisės, darbo standartus, ar yra stebima tai, kas vyksta provincijose, ne tik sostinėje? Ačiū. E, ačiū, nematau norinčių daugiau pasisakyti. Ir nėra kolegų ispanų. Paprastai, kai kalbame apie tokias šalis kaip Kolumbija, Peru, tai visuomet atvyksta nemažai Ispanijos atstovų. Šiandien jų nėra. Nieko baisaus. Dabar žodis Bernd Langė, kad jis atsakytų į Barbaros klausimus. Mes kalbėjomės apie žmogaus teisų uh, nuostatas, visos e, susitarimo, visas susitarimo dalis aptarėme ir žmogaus teisėjų vientisumą. Kalbėjome apie tai, kad egzistuoja saugiklių programa Kolumbijoje skirta žmogaus teisėjų aktyvistams ir profsąjungų aktyvistams. Aišku, ta programa turi būti išplėsta. Tiesa, kad mažiau yra išpolių ir žudimų, tačiau reikia pasiekti daugiau pažangos ir nors tai kainuoja nemažai pinigų. Ta reikia daryti skubiai. Yra žmogaus teisų kontaktiniai centrai ir žmogaus teisų dialogas vyksta tarp ES ir Kolumbijos ir Peru atitinkamai ir imamasi apčiuopiamų priemonių, kurios ir išiškėjo tų dialogų metu, ypač ankstesnėje Santos, Santos vyriausybėje vicepremjeras daug nuveikė tam tikslui, surengė įvairių renginių įvairiuose regionuose ir aš norėčiau, kad būtų ir komisijos čia didesnis įsipareigojimas, ne tik, kad susitikimai ar dialogas uh, surinktas e, kars nuo karto, bet kad būtų įmamasi apčiuopiamų žingsnių ir kad būtų numatyti ištekliai, kad būtų kuriami pajėgumai. Ir vienas pavyzdys, kuris yra labai svarbus Kolumbijai, kalbant apie profsąjungų veiklą, yra tai, kad labai atidžiai stebimi tokie išpoliai prieš profsąjungų aktyvistus, yra renkama statistika, yra informuojamos darbo inspekcijos ir visa tai yra daroma su ES parama. Tai, tai yra labai svarbu tam, kad Peru irgi tą darytų. Kaip minėjau, nėra nepriklausomos patikimos organizacijos ten veikiančios, kuri prižiūrėtų tai, kaip vyksta, kaip, kaip klostos reikalai toje srityje. Taigi mes tikimės situacijos pagerėjimo. Alyv palmių aliejus, taip, apie tai kalbėjome Peru. Peru argumentai yra štai kokie. Alyv palmių aliejus tos plantacijos auginamos už kalnų. Ten e, teigiama, kad nebuvo iškirsti tropiniai miškai, nebuvo išnaikintos jokios gyvenvietės. Aišku, mes dar turėsime pasitikslinti, ar tai yra tiesa, bet e, tai būtų kitoks scenarius nei, tarkim, Indonezijoje, nors mes, aišku, Europos parlamente laikome tai kokios pozicijos. Alyv palmių aliejus nėra biokūro dalis ir aš manau, kad toks sprendimas buvo teisingas. Dėkoju. Dėkoju Bernd Lange už tai, kad atvyko šiandieną. Mums pateikė tikrai labai naudingos informacijos. Na ir aš tikiuosi, kad susitiksime ir ateityje. Dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo ir dėkoju. Ir dabar vyks klausimai apie žmogaus teisės ir diskriminacinius įstatymus nukreiptus prieš moteris ir mergaitės, ypatingai kalbant apie lytinį smurtą. Sudėtingas ilgas pavadinimas ir tema, kuri turi ilgą ir sudėtingą istoriją. Esame pakvietę tris ekspertus šiandieną, tris ekspertes, kurios ir papasakos, kokia yra pasaulyje šiandien padėtis. Aš norėčiau pakviesti jas prisijungti prie manęs čia, salės priekyje. Ir pirmiausia, norėčiau pasveikinti pa, ponę Paulą Tavareš iš Pasaulio banko. Ji Pasaulio banko specialistė dėl teisinių lyčių klausimų. Ir čia jie atvyko kaip studijos bendraautorė. Studijos pavadinimas – pasaulinės, ir, pasaulinės regioninės tendencijos e, siekiant užtikrinti moterų teisinę apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje ir lytinio priekabiavimo. Are the other experts here? Yes. And uh, Dima Yared, she will come? Dima Yared. Voilà. Um, the second guest I welcome. Kita viešinė iš Junktinių tautų Women organizacijos, ponia Dima Jaret. Ji kalbės apie konvenciją dėl kovos su bet, kokiu, bet kokia diskriminacija nukreipta prieš moteris ir kaip tai gali tapti priemonę šiai, šioms problemoms spręsti. Ir trečioji viešinė, kuri greitai prie mūsų irgi prisijungs, trečioji viešinė, atsiprašau, ji jau yra. Trečioji viešinė, Žaki Hunt iš Equality Now. Ji yra Europinio biuro direktorė, trečioji viešinė irgi yra atvykusi. Taigi pristačiau visas viešnes. Dima Jaret. Irgi pristačiau, ji pristatys konvenciją dėl kovos su diskriminacija prieš moteris. Paula Tavareš kalbės pirmoji, ji yra iš Pasaulio banko, jums 10 minučių skiriama. Ir po to keisimės nuomonėmis su parlamentaris. Prašau. Ačiū. Dėkoju pirmininkė, labai malonu čia šiandien dalyvauti ir pristatyti labai svarbų klausimą. Kalbant apie žmogaus teisės ir diskriminacinius statymus, kurios, statymus, kurie nukreipti prieš mergaitės ir moteris, ypatingai kalbant apie lytinį smurtą. E, trumpai apie save aš dirbu Pasaulio banko iniciatyvoje ties pasaulio banko iniciatyva, kur kalbama apie lyčių neligybę įstatymuose, neligybę nukreiptą prieš mergaitės ir moteris įvairiose pasaulio, atsiprašau, gyvenimo sferose ir kaip tai veikia jų ekonominę įtraukti ir įgalėjimą. To mokslinio tyrimo, kurį atliekame jau dešimt metų, tikslas yra daugiau pateikti informacijos pirmiausia apie tai, kur įstatymai yra uh, nukreipti prieš moteris nesugeba apsaugoti mergaičių moterų nuo diskriminavimo ir taip pat leidžia moterų traktuoti lygiai taip pat kaip vyrų. Ir kas dviejus metus paskelbėme ataskaitą, ankstesnė ataskaita pasirodė kaip sėkis kovo mėnesį, kur buvo aptariamos 189 valstybės. Taigi 2012 metais mes vertinome moterų ekonominės teisės, mes atlikome studiją, vertinome uh, kiek persidengia ekonominės moterų teisės ir žmogaus teisės ir išsiaiškinome, kad nors tas persidengimas yra didžiulis, kalbant apie įvairius klausimus, vienas esminis elementas ar klausimas šioje srityje yra nepakankamai nušviesas, tai yra apsauga moterų nuo smurto. Ir kitoje ataskaitoje, 14 metais, mes tą rodiklį pridėjome papildomai, kalbant apie moterų apsaugą nuo smurto, įvertinome įstatymus, kiek jie saugo moteris nuo smurto artimoje aplinkoje. Pateikėme savo analizę dėl diskriminacijų įstatymo ir to, kaip to, tos apsaugos trūkumas veikia moterų įgalinimą. Tai yra septyni rodikliai teisinės neligybės įvairiose srityse, apsauga moterų nuo smurto. Šimtą mes valstybių pirmiausia analizavome, dabar jau išplėtėme tą ratą ir daugiausia vertiname ekonominį poveikį ir taip pat kiek tai veikia E, moterų situaciją, tai kad trūksta tų įstatymų. E, smurtas artimoje aplinkoje, vaikų santuokos, reprodukcinė sveikata ir kiti dalykai, mes visus tuos dalykus vertinome. Toliau kalbant apie tą konkrečią ataskaitą ir trumpą analizę, na, apie šiandien aptariamą temą, mes atlikome analizę pagal šalis, 141 šalį vertinome, žiūrėjome, kokie yra priimami įstatymai, kiek įstatymai dar nesugeba apsaugoti moterų ir kiek moterų nėra apsaugotos dėl to, kad yra spragų įstatymuose. Ir mes išsiaiškinome, kad nepaisant, kad, kad pasiekta pažanga primta daugiau įstatymų tose šalyse, vis tiek yra daug neapsaugotų moterų dėl tų spragų. Uh, Vienas svarbus rezultatas išryškėjęs mūsų ataskaitoje 45 šalys visame pasaulyje dar turi įgyvendinti teisės aktus dėl smurto artimoje aplinkoje. Tai reiškia, kad milijardai moterų visame pasaulyje vis dar negauna teisinės apsaugos nuo įvairių smurto artimoje aplinkoje formų. Ir mes suprantame, kad kas trečia moteris susiduria su šiokia tokia e, šiokiu tokiu smurtu nuo savo partnerių ir, ir panašiai. Taigi labai svarbus žingsnis yra patvirtinti įstatymus, kurie juos, jas apsaugotų. Mes manome, kad e, tokie įstatymai yra silpnesni artimuose rytuose Afrikoje, bet ir taip pat kitose pasaulio regionuose yra dar spragų įstatymuose arba nėra įstatymų, kuriais būtų apsaugomos moterys. Dabar kalbant apie konkrečią apsaugą, mes vertiname, koks yra tasai spaudimas ir emocinis, ir psichologinis, ir matome, kad trūksta uh, apsaugos, kalbant apie seksualinę apsaugą ir pusantro milijardo moterų nėra apsaugotos nuo smurto artimoje aplinkoje ir milijardas moterų neturi jokios apsaugos nuo lytinio smurto, kalbant apie smurtą, kurį, kurį gali patirti šeimos nario ar savo partnerio. Toliau ES visos šalys turi įstatymų susijusių su fiziniu, emociniu, emocinė apsauga yra nemažai įstatymų, du trečdaliai dėja neaptaria ekonominio smurto tų įstatymų. Taip pat mes ir prievartavimą, prievartavimo padėtį vertinome. Santokinio prievartavimo atvejus analizavome ir išsiaiškinome, kad 34 šalis pasaulyje vis dar uh, turi atitinkamas išlygas šioje srityje. Tai dažniausiai yra paveldėti įstatymai, kurie yra susiję su sandraugos įstatymais, taip pat įstatymai, kurie yra raštu surašyti kai kuriuose šalise. Mes tai siejame su keliomis išvadomis. Viena analizė, vienoje analizėje mes vertiname moterų gyvenimo trukmę ir kiek tai gali paveikti tai, kad egzistuoja e, įstatymai dėl smurto artimoje aplinkoje. Ir čia matote, kad kiek moterų gyvena ilgiau nei 65 metus. Čia tikimybė joms gyventi ilgiau yra didesnė, jeigu yra tokie įstatymai. 59 šalyse nėra įstatymų, kur draudžiamas lytinis priekabiavimas darbe. MeToo judėjimas ir visas tas to klausimo matomumas, aišku, turėjo didelės įtakos, nes išaugo tokio suvokimo, supratimo tendencijos uh, 500 milijonų moterų vis dar yra neapsaugotos nuo tokio smurto. Ir tai neigiamai veikia moteris. Moteris turi išeiti iš darbo, jeigu nesugeba jos apsisaugoti nuo tokio lytinio priekabiavimo darbo vietoje. Kalbant apie lytinį priekabiavimą švietimo įstaigose, tai yra dar viena uh, sriti 133 valstybės neturi tokių įstatymų, kurios, kurie apsaugotų, pavyzdžiui, nuo lytinio priekabiavimo mokyklose ir dažnai mergaitės e, nebaigia mokyklų dėl to, kad bijo, kad e, prie jų bus priekabiaujama ir padarinių turi tai daug, kalbant apie tų mergaičių galimybę gauti išsilavinimą. Ir tiek vat, būtent mergaičių ir, ir yra neapsaugotos. Kalbant apie poveikį mes išsiaiškinome, kad ten, kur lytinis priekabiavimas yra draudžiamas, moterys nu, greičiau galbūt užsima verslu, vadovauja įmonėms ir moterys turi daugiau galimybių pasiekti geresnių ekonominių rezultatų. Toliau ekonominis poveikis mes vertiname, kiek tokie įstatymai, teisinė aplinka užkerta kelią smurtui, leidžia mergaitėms e, lankyti mokyklą, kurios jaučiasi saugios nuo priekabiavimo, kiek moterų dirba ir kokį poveikį tai turi BVP ir našumui bendrai. Mes vertinome taip pat ir tendencijas ir reformas. Per pastarosius dviejus metus mes pastebėjome, kad 13 šalių priemė reformuotus teisės aktus dėl vykdymo priekabavimo ir uh, smurto artimo aplinkoje. Pavyzdžiui, Čadas prieimė nesnei tokį įstatymą, kur lytinis priekabiavimas darbo vietoje tapo kriminalizuojamas ir taip pat buvo priimti kiti įstatymai dėl smurto artimo aplinkoje, kur numatytos buvo baudos. Buvo priimti įstatymai dėl lytinio priekabiavimo. Taigi, tai ta tendencija iš ties yra pozityvi ir kai mes vertiname visą tai per ketverių metų laikotarpį, būtent tai yra, toks buvo studijos laikotarpis, tai mes matėme, kad skaičiai auga ir šalių skaičius, kur yra e, priimti tokie įstatymai, išaugo nuo 70 procentų iki 79 procentų, 75 procentų maždaug. Bet e, mes matome, kad vis tiek dar yra moterų, daug moterų, kurios neturi tokios apsaugos. E, mes matome, kad e, neapsaugotų moterų skaičius sumažėjo, bet netiek daug. Galbūt taip yra iš dalies dėl to, kad išaugo gyventojų skaičius ir dėl to, kad reformų em, tempai nebuvo tokie greiti, kokiu mes tikėjomės. Ir vėlgi vertinant tą sritį, kur, kurią mes prižiūrėjome ir stebėjome, kiek pasiekta pažangos teisinėje apsaugoje, mes stebėjome uh, tai bendradarbiaujant su Junktinių tautų Women organizacija bandėme žiūrėti, kaip tie įstatymai leidžia užtikrinti teisinę apsaugą, užkisti kelią smurtui prieš mergaitės ir moteris ir vertinome tendencijas iki 30 metų. Dabar kaip sikis tas darbas ir vyksta. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad tai yra duomenų rinkiniai, visi tie e, duomenys yra prieinami, būtent kur pristatomos pasaulinės tendencijos dėl moterų apsaugos nuo lytinio priekabėjimo ir smurtatimoje aplinkoje. Visą tai jūs galite gauti ir tai yra prieinama, bet aš mielai aišku atsakyčiau ir į klausimus. Dėkoju. Paula Tavareš. Dėkoju, poniai Paulai Tavareš. O dabar ponė Dima Jaret pakalbės mums apie konvenciją draudžiančią visų rūšių diskriminaciją prieš moteris. Ir vėlgi maždaug 10 minučių jums. Ačiū, labas rytas, aš esu Dima Jarit, esu iš jungtinių tautų regioninio biuro, kuris dirba čia Briuselėje. Noriu padėkoti Jums už kvietimą Mm, kreiptis į Jūs šią labai svarbę temą. Aš keletą žodžių tarsiu apie Junktinių tautų konvenciją dėl visų rūšių e, diskriminacijos prieš moteris panaikinimą. Mm, tada e, sutelksiu dėmesį Junktinių tautų mechanizmus, e, kuriais yra siekiama spręsti mm, diskriminuojančių teisės aktų problemą, ypač dėl seksualinio smurto. Taigi, konvencija dėl visų rūšių mm, diskriminacijos prieš moteris panaikinimo, tai vadinama CEDAF, yra viena iš septynių pagrindinių tarptautinių žmogaus teisų konvencijų. Mm, ir čia prisijungusios valstybės įsipareigoja paveikinti bet kokią diskriminaciją prieš moteris. Jis įsigalio 81 rugsėjo 3, dabar 189 valstybės yra šios konvencijos šalis. Yra 99 pasirašytos valstybės kurios pasirašė, bet dar neratifikavo e, konvencijos. Keturios jungtinių tautų valstybės narės nėra ratifikavusios konvencijos, tai yra Iranas, Somalis, Sudanas ir Tonga. Konvencijos įgyvenimą prižiūri komitetas e, dėl diskriminacijos prieš moteris panaikinimo, CDF komitetas, kuris sudarytas iš 23 nepriklausomų ekspertų dirbančių moterų teisų srityje. Kaip jau jūs girdėjote iš e, ankstesnės ekspertės, moterų teisų teisinė apsauga tikrai nėra adekvati pasaulyje. Ir apie 60 valstybių ir yra numačiusios išlygos konvencijoje. Iš esmės tai yra pribojimai, kiek sutartis ši galioja toms valstybėms. Daugiausiai išlygų yra susijusios su a, a, šarieto įstatymo a, galiojimu ir viršenybė. Pavyzdžiui, 11 valstybių yra įtrauktos išlygas šios konvencijos antram straipsniui dėl reikalavimo išanalizuoti valstybės įstatymus, politiką, institucijas, kuriuose gyvenant SEDA konvenciją, būtent pagal pagal šariato įstatymus. Kai kurios valstybės nurodė, kad jos negali prisimti tokių įsipareigumų, kaip pavyzdžiui pilietybė 9 straipsnis, gyvenamoji vieta 15 straipsnis. Kurios valstybės taip pat numatė išlygas dėl 16 straipsnių, tai yra mm, santokiniai ir šeimos santykiai. Antras iš 16 konvencijos straipsniai e, pagal komitetą yra pagrindinės konvencijos nuostatos ir jeigu yra kažkokių tai išlygų pateiktų dėl nacionalinių, tradicinių, religinių ar kultūrinių priežasčių, tos išlygos nesuderinamos su konvencija. Taigi jos turi būti peržiūrėtos, pakeistos ar atsiimtos. Kai kurios prisijungusios valstybės yra atsijamusios išlygos e, tiems straipsniams, vis tik tai komitetas galvoja, kad tai, kiek dar yra išlikę tų išlygų, kelia nerimą. Dabar pakalbėsiu apie konvencijos, SEDAF konvencijos komiteto darbą, ypač kiek tai yra susiję su seksualiniu smurtu. Kaip teigia Konvencijos komitetas, diskriminacija prieš moteris Tame tarpe smurtas lyties pagrindų, kitaip tar, tariant, smurtas, kuris yra nukreiptas prieš moterį dėl to, kad ji yra moteris, ar kuris m, mm, neproporcingai neigiamai paveikia moteris, yra o būtent lyties pagrindų vykdomas smurtas. Ir tas aiškinimas yra patvirtintas 25 metų praktika. 17 metų Liepa komitetas patvirtino bendrasis rekomendacijas rekomendacijos numeris 35 dėl elties pagrindų paremto smurto prieš moteris ir paskelbė, kad yra draudžiamas mm, lyties pagrindų vykdomas smurtas prieš moterį kaip a, tradicinės tarptautinės teisės pripažinta norma. Ir a, kas tai yra, tai gali būti a, komiteto nuomonė. A, Tokie dalykai kaip kankinimas, e, žiaurus, nežmogiškas, žeminantis e, elgesys kai kuriomis aplinkybėmis, tai gali būti ir um, žaginimas, smurtas atimuoja aplinkoj, kažkokia kita žalinga praktika, netgi kai tai vykdo ir privatus subjektas. Konvencija yra paremta um, valstybių prievolė laiky, būti tinkamai. Uh, būti, rūp, už, už, rūpenstingai rūpintis įgyvendinimu. Tai yra, kad e, valstybė privalo užkirsti kelią um, kankinimu, uždrausti kankinimą kitoms netinkamo elgesio formoms ir jos yra atsakingos taip pat ir už privačių subjektų e, veikas ir turi užkirsti kelią, e, stabdyti arba taikyti sankcijas dėl to. Pavyzdžiui, jungtinių tautų specialiusius pranešėjas dėl kankinimo. Um, Tai pabrėžė byloje prieš Bulgariją, kur teismas pasa, žmogaus teisų teismas pasakė, kad jeigu valstybė nesugebėjo patraukti atsakomybę um, 14 metai mergaitė išžaginusio asmens, tai reiškia, kad ji pažydė savo prievolės pagal uh, reikalavimą, kad privalo užkirsti kelią kankinimams. Labai dažnai nacionaliniai statymai netitinka tarptautinių standartų ir uh, žaginimo draudimų draudimo ir tai turi būti apibriešta, e, kad, tai įtra, kad būtų įtraukta ir fizinis, ir mm, psichologinis e, asmens integralumo pažeidimas. Mes matėme, kaip anksčiau kalbėjusi prelegentė sakė, kad prevencijos sistemos iš esmės yra nepakankamos arba netgi neegzistuojančios. Ir labai dažnai apie išžaginimo atvejus ar kitus smurto prieš moteris atvejus nėra pranešama, bet to yra stigmatizacijos bei pakartotinio viktimizavimo pavojus didelis. Jungtinės tautos ir regioniai moterio teisų ekspertai ragina imtis investicijų intensyvesnių veiksmų, kad būtų galima užkirsti kelią ir panaikinti mm, išprievartavimą, seksualinį priekabavimą, smurtą prieš moteris ir mergaitės visame pasaulyje. Ir tokios priemonės tai turėtų būti prevencija, apsauga, persekiojimas, bausmės, teisės, mm, gynimo priemonės, duomenų rinkimas, situacijos stebėjimas ir žinoma, tarptautinis bendradarbiavimas. Aš norėčiau išvardinti detaliau, ką reiškia tokios rekomendacijos. Tada komitetas rekomenduoja, kad valstybės kriminalizuotų visų formų lyties pagrindų vykdomą smurtą prieš moteris, ar tai būtų fizinio, seksualinio ar psichologinio integralumo pažeidimas, nesvarbu. Taip pat turiu užtikrinti, kad taikomos sankcijos būtų proporcingos su įvykdytos veikos sunkumu. Taip pat turiu užtikrinti, kad um, lyties pagrindų vykdomos smurto aukos um, pergyvenusius tokius e, veiksmus būtų apsaugotos ir turėtų galimybę kreiptis į teisingumą ir užsitikrinti savo teisų gynimo priemonės. Taip pat turiu panaikyti bet kokius diskriminuojančius įstatymus prieš moteris, kurie yra pakantus lyties pagrindų vykdomos smurtui prieš moteris. Tame tarpe turi būti ir atitinkamos įrodymų taisyklės, procedūros, ir, procedūros kurios leidžia, pažiūrėjau, sulaikyti moteris tai vadin, dėl taip vadinamos jų pačių apsaugos. Mm, taip pat turi būti e, numatytos visos procedūros, dėl, dėl, už, turi būti uždraustos, kad e, jeigu pagal kultūrą, religiją ar, ar dėl to, kad privilegijos yra suteiktos vyrams, kad, tai, e, kad būtų atitinkamų priemonių įmamasi dėl to, pavyzdžiui, tai taip vadinamų garbės nusikaltimų. Uh, Valstybės turi panaikinti bet kokius įstatymus, kurios mm, neleidžia ar, ar graso moteris nuo to, kad jos praneštų apie smurtą lyties pagrindų. Pavyzdžiui, um, sakykime, ta praktika, kuri, tai, kuri vadinama yra kaip um, globa moters ar globėj, globėjiški statymai, dėl kurių moteris neturi teisės e, naudotis juridinio e, e, teisės subjekto. Um, galiomis. Taip pat reikia užtikrinti, kad bet koks e, seksualinis e, išpolis tame tarpe ir žaginimas būtų apibūdintas kaip nusikaltimas, pažeidžiant asmens e, saugumą, fizinis, seksualinį, psichologinį integralumą ir, aišku, čia turi būti apibrė, į tą įtraukta ir santokinis žaginimas ar, ar partnerio ar draugo atveju taip pat. Turi būti pritaikytos taip pat ir prevencinės priemonės, kad būtų galima išspręsti tokius tokias problemas, kaip kad smurtas, skatinantis veiksniai, mm, kad būtų uh, skat, apmokami taip pat ir pareigų, apmokomi pareigūnai, kad būtų galima paskatinti moteris kreiptis uh, į, teis, į teisingumą, jeigu yra tokių um, atvejų. Taip pat turi būti ir uh, saugios vietos moterų centrai, kur galėtų moteris būti saugios, valstybės turi užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas ir kad um, jeigu yra lyties pagrindų įvykdytas smurto um, atvejis, kad nebūtų visų pirma reikalaujama um, tarpininkavimo, uh, neteisminio sprendimo procedūrą taikyti. Ir galiausiai e, dėl tarptautinio bendarbiavimo noriu pasakyti, kad valstybės turi teikti pirmenybę tam, kad būtų mm, tvaros vystimosi tikslai įgyvendinami, ypač penktas tikslas, kuris siekia užtikrinti visų mm, moterų ir mergaičių mm, įgalėjimą ir lyčių lygybę, taip pat šešioliktas tikslas, kuris e, reikalau garantuoti prieigą prie teisingumo ir efektyvios efektyvių įtraukių institucijų. Taigi dabar kovo 8 dieną viešam pareiškime, kuri padarė Tarptautinės moters dienos progą Junktinių tautų regioninių moterų ekspertai, buvo pasakyta, kad yra labai daug individualių istorijų, kuomet buvo patirtas seksualinis smurtas ir dėl to mes matom visą kolektyvinį visuomenės vaizdą. Ir aš cituoju, mes turime išlaikyti tą pagreitį globalių e, lygmenių, kad būtų galima pasiekti visas moteris ir mergaitės tose vietose, kur būtina dar sugriauti tą um, tylos sieną dėl smurto vykdomo prieš moteris, nes tai vis dar yra tabų, kur moteris neturi galimybės kreiptis į teisingumą ir neturi jokio pasirinkimo, kaip tik tai nešti visą gėdos ir kalties naštą. Taip. Dėkoju. Toliau žodį suteiksime Džekį Hunt, kuri yra vieno centro direktorė. Jis kalbės apie kampaniją Jordanijoje, kur mes siekiame kovoti už moterų teisę žodis jums. Ačiū. Pirmininkė, labai dėkuoju, kad pakvietėte mane e, į šį pakomitetį tai pakalbėti labai įdomią ir svarbę temą. vienodos teisės ir e, moterų e, teisės. Tai yra institutas, kuriame mes dirbame ir kovome už e, moterų teisės atskiruose regionuose. Mes nustatėme tam tikrą programą jau nuo 2005 metų ir tą matėme iš pasaulinio banko ataskaitos, kad tų tikslų dar nėra pasiekta. Prieš penkerius, kas penkerius metus vykdoma Beidžin e, arba Pekino ataskaita, kurioje apžvelgiami rezultatai diskriminacijos rytyje. Ir ten aptariamas smurtas prieš moteris ir visose srityse, todėl pernykščiaje ataskaitoje mes atkreipiant dėmesį į keletą pagrindinių teisės aktų įstatymų. Ir ten yra pateikti tik tai konkrečiai pavyzdžiai iš e, konkrečiai Palestinos, Libano ir taip pat Maltos. Pernai e, Taptutinės advokatų asociacijos pagalba mes e, padėjome nagrinėti įstatymus dėl lytinio smurto ir Tai taip pat parengėme ataskaitą. Tenai e, aptarėme diskriminacijos atvejus prieš, prieš moteris. Ir tenai aptarėme, žinome, taip pat ir tam tikrus atvejus, kurie buvo ką tik paminėti. Taigi, įstatymai e, prieš e, moralinį smurtą, taip pat įstatymai, pagal kurios reikalavime konkrečių įrodymų, pavyzdžiui, medicinės pažymos, ir ta pažyma, kuri privalo būti išduota tik tai sertifikuoto daktaro. Ir tokiu atveju, sakykime, moteris, kuri gyvename kažkokiame e, tokiame kaime, neturi išteklių kreiptis į sertifikuotus daktarus, e, kad gautų įrodymą, jog jinai buvo išga, išžaginta. Taip pat įstatymai dėl iš ankstinio vedybų, taip pat dėl įstatymai dėl smurto. Žinome, kad e, tas prievartinės santokos e, iš tiesų sudaromas e, po tam tikrų smurto veiksmų ir piknaudžiavimų moterimis. Ir paprastai bet kokius veiksmus prieš moteris būna labai sunku įrodyti, ypač kai kalbam apie įžaginimus. Yra ir kitų įstatymų, kurie, sakykime, leidžia smurto veiksmų vykdytojams e, ir toliau laisvai gyventi, konkrečiai jeigu jie įvykdė įžaginimą. Mūsų ankstesniuose, taip vadinamuose Pekino ataskaitose mes e, akcentavome, pavyzdžiui, Etijopijoje pakeistus įstatymus. Ir dabar mūsų dėmesys e, nukreiptas į artimuosius rytus. Pavyzdžiui, Jordane 14 metais buvo pateikta pasiūlymų pakeisti įstatymus, tačiau nuo 15-18 metų numatyta išimtis. Ir buvo įkurta pilietinės visuomenės koalicija, kurią įtrauktos arabų asociacijos organizacijos ir įsitraukė net į parlamento nariai AP Sapa, kuris vadovauja regione įkurtai tam tikrai organizacijai, kuri kovoja prieš, e, moterį, prieš moteris nukreiptą smurtą. Taigi tokio pobūdžio struktūros dirba kartu su parlamento nariais. Mums taip pat, e, mus taip pat remia ir tartutinės organizacijos, mes naudojame jungtinių tautų sutartimis, kurias yra pasirašęs, pavyzdžiui, Jordanas, yra taip pat ir žmogaus teisų tarybos struktūra. Mes taip pat e, Kreipiamės į žiniasklaidą, kad padidintume spaudimą, remiame ir vietos įvairias organizacijas. Taigi štai tas visas kontekstas ir siekiame tiesiog stiprinti tą spaudimą. 16 metais mes pabandėme suburti regiono mm, organizacijas, pilietinę visuomenę, o taip pat ir parlamento narius. Siekiame kaip įmanoma daugiau suburti bendras jėgas. Taigi Pakvietėme e, regionų atstovus, bet taip pat pakvietėme ir Maroko nevyriausybinės organizacijas, nes, pavyzdžiui, šioje šalyje anksčiau jau e, buvo tam tikrų atvejų, kuomet e, įžagintos moteris buvo priverstos nusižudyti dėl patirto smurto. Ir po tokių atvejų visuomenė pasipiktino ir buvo keisti e, įstatymai, kad e, tos e, smurtą patyrusios moteris nebūtų priverstos į toliau gyventi su savo žagintojais ir tylėti. Taigi Marokė buvo padaryti įstatymų pakeitimai, todėl mes pakvietėme Maroko vyriausybės atstovus į tas diskusijas, ar būtų įmanoma, pavyzdžiui, pasidalinti tokiamis išvalgomis, patirtimi ir kaip galima būtų palaikyti Jordano procesus. Parlamentai sutarė apsikeisti informaciją dėl Marokė patvirtinto naujojo įstatymo. Ir Mustafa Vofabani kaip tik ir vadovavo šiam susitikimui bei bendradarbiavimui. Panašių veiksmų imamės ir Libane. Pavyzdžiui, pernai buvo Libane, Libane, Tunise ir Jordane priimti tam tikri įstatymo pakeitimai. Mes siekiame paramos iš kaimininių valstybių, kad tie įstatyminiai pokyčiai neatsirastų iš bet kur, kad būtų tiesiog parama iš kaimynų, apsikeitimas informacija, gerąją praktiką. Pernai Artimųjų rytų regione mes rengėme dar kitą renginį. Čia kalbėjo tik tai apie Jordaną ir Libaną, tuo tarpu bandome įtraukti Bahreiną, Kuveitą, Palestiną, Iraką, Alžyrą bei Libija. Vėlgi, kalbame apie teisinius dalykus. Irake Bagdado moterų asociacija vykdo tikrai, daro puikia, puikų darbą, e, sustinė su žiniasklaida, vykdo teisininkų apmokymus ir, pavyzdžiui, praeitą penktadienį buvo surinktas toksai tam tikras mm, renginys e, kuriame dalyvavo 250 e, žmonių. Taigi susitikėjimą su visuomenė, vykdomi mokymai žiniasklaidai, teisininkams. Ir štai tas renginys buvo surinktas tiesiog e, mieste. Tai buvo tarsi toks spektaklis, kurio metu buvo vaidinama piesė apie tam tikrą smurtinę situaciją. Žiūrovai stebėjo, kaip e, buvo atvaizduota, suvaidinta ta išžaginimo situacija ir tam tikri aspektai. Taigi, Moteris buvo išžaginta, buvo priversta vesti savo smurtautoje ir toliau su juo gyventi. Labai svarbu, kad tokio pobūdžio vedybos būtų teisiškai panaikintos, nes jeigu tai yra įmanoma, jeigu ta, tos vedybos yra privartinės, tai privalu jas teisiškai panaikinti. Tokiu būdu yra iškelta problema. Kitas aspektas yra, žinoma, teisinė sistema, teismų sistema. Libane beje bus neužilgo rinkimai. Prieš rinkiminės kampanijos metu tikrai reikia atkreipti visų dėmesį į įstatymų pakeitimus. Kitas dalykas, nuo 2014 metų penkios valstybės Marokas, Tunisas, Libanas, Jordanas ir Jordanija ir e, Palestina pakeitė savo įstatymus. Antai Bahreine taip pat yra tam tikros parlamentinės diskusijos, o mes e, užmėtėme kontaktų su Kuveitu. Tai tokie geri procesai, bandome suburti šalis, organizacijas, įtraukti kaip mano daugiau žmonių. Mes taip pat nagrinėjame ir su buvusios Vietų sąjungos valstybių įstatymus. Ten situacija yra kitokia, bet mes bandome išanalizuoti situaciją ir labai tikimės, kad mm, galima bus pasiremti ir artimųjų rytų patirtimi ir keistis tą sukaupta informacija bei žiniomis. Euh, Dėkoju už pasisakymus. Dabar kreipiuosi į kolegas. Ar jie turėtų klausimų? David Martin. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už visus tris pristatymus. Jie visi šiek tiek slegia, bet yra labai įdomus. Ir aš norėčiau paklausti, Jackie Hunt gal galėtų uždalies atsakyti mano klausimą, bet e, visos trys kalbėtojos minėjo, kad lygtai einama yra teisinga linkme. Ir aš norėčiau sužinoti, kodėl šalys pasirenka tą kryptį, kas sąlygoja tos pokyčius, galbūt e, švietimas, kaip girdėjome, Marokė ir panašiai turėjo įtakos. Man įdomu, kokį poveikį vakarų ir pabrėšiu, vakarų spaudimas daro, nes kartais mes lankomės tose šalyse, kalbamės apie tai ir į mus žiūrima lyg norinčius primesti tas vakarietiškas vertybės. Mes esame kaltinami tuo, kad bandome primesti savo standartus jiems. Taigi, ar tas tie pokyčiai turi atsirasti viduje, ir kokį švietimo vaidmenį čia išvelgėte ir taip pat vakarų šalių spaudimą minėjote Junktinių tautų konvencijas, įvairius kitus teisės aktus, ar tuo pasiekiama pokyčių? Ar tai reiškia, kad keičiasi kultūra, keičiasi požiūrį šalyse? Aš žinau, kad vieno atsakymo nėra į tokį klausimą. Aš irgi turiu klausimą, kuris yra susijęs su tuo, apie ką visi žinome, tai yra myčių judėjimą, kuris prasidėjo Holivude, kuris tapo tam tikrą prasme labai platus judėjimas, kadangi yra įtraukiamos ir aktyvistės visame pasaulyje, aktyvistai visame pasaulyje, kurie nori pasiekti rezultatų? Koks poveikis tokio judėjimo? Ar jis išplito plačiau? Aš žinau, kad Prancūzijoje irgi buvo reaguojama atitinkamai į tai. Ir kai kurios filmo žvaigždės irgi į tai, žvaig... filmų pramonės žvaigždės į tai sureagavo. Taigi diskusijos tarsi vyksta, gan gyvos diskusijos. Ir ar tai daro kokį tai spaudimą, ar tai turėjo kokių tai padarinių uh, teisėkuros prasme, ar buvo primti kažkokie tai sprendimai, ar įsipareigojimai, ar jūs turite kokį tai vertinimą, to judėjimo poveikio vertinimą, judėjimo, kuris prasidėjo prieš šešis, septynis mėnesius. Daugiau nematau norinčių užduoti klausimų. Aš taip pat pakvie, pakviečiau Amador Sančias Eriko į mūsų posėdį. Jis yra skyriaus atsakingo moterų, e, žmogaus teisės išrais veiksmų tarnyboje padalinio vadovo pavaduotojas, galbūt jis turėtų pastabų, komentarų apie tai, kas ką tik buvo pasakyta. Amador Sančes, e, Gėlė, ar, taip, ar jūs norite pasisakyti? Prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, Dėkoju už tai, kad suteikite man galimybę pasisakyti. Aš labai trumpai norėčiau aiškiai išsakyti iš Teisės tarnybos poziciją. Smurtas ir dėkoju prelegentėms už tai, kad jos pateikė tokios tikrai neraminančios informacijos, skaičių, pastabų, kai kurioje ta informacija yra skirta konkrečioms šalims. Ir Pirmininkė, labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad smurtas prieš mergaitės ir moteris yra labiausiai paplitęs žmogaus teisų pažeidimas, kuris vyksta kasmet ir ES viduje, ir už ES ribų. Ir neseniai tokios neraminančios statistikos gavome apie tai ir ta statistika rodo, kad yra visame pasaulyje sumenkintos moterų mergaičių teisės ir mes turime žiūrėti, kaip būtų galima pasiekti daugiau lyčių lygybės. ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos yra labai svarbus žingsnis šią linkmę. Tai yra pirmas, pirma tartautinė teisinė priemonė, kuri, kurią patvirtino ES, tai yra sutartis, kuria kovojama su smurtu prieš moteris, kalbant ir apie smurtą artimoje aplinkoje. Mes žinome, kad darbas šios konvencijos ratifikavimo srityje vyksta ir ES kreipėsi į tas valstybės narės, kurios dar nėra ratifikavusios konvencijos, tą padaryti. Labai trumpai, pirmininkė, vertinant platesnės perspektyvas, ES yra pionierė, lyderė pasaulyje lyčių lygybės rytyje kalbant apie moterų ir mergačių teisų įgyvendinimą. Ir siekiamas platus įgalinimas stabiliuose konfliktinėse ir postkonfliktinėse situacijose. Per visas tas priemonės, kurias turi ES, ji yra įsipareigojusi panaikinti bet kokį smurtą prieš mergaitės ir moteris, kad tai būtų praeities dalykas. ES rodo pavyzdį, visapusiškai gyvendinant darbo atvarkę 2030, kuri čia buvo paminėta. Ir TVT siekia, su TVT tikslai siekia išspręsti tos už, iššūkius susijusius su lyčių lygybė, žmogaus teisėmis ir moterų mergaičių įgalinimu. Na ir pabaigai, džiugu, kad Junktinių tautų vyriausiojo galiotinio biuro atstovė čia atvyko, pirmininkė ES ir jungtinės tautos siekia atlikti plačius tyrimus, išsiaiškinant smurtą prieš mergaitės ir moteris, ypač kalbant apie smurtą šeimoje ir artimoje aplinkoje, lytinį, lyčių pagrindų vykdomą smurtą ir tas tą praktiką susijusią su moterų žudimu, priekyba moterimis ir išnaudojimu, mes turime beprecedentinį beprecedentinę sumą 500 milijonų eurų. Tai yra iniciatyva, kurios imasi ES, jungtinės tautos. Ir tai yra svarbus variklis siekiant visų TVT tikslų tam, kad ES ir jungtinės tautos gal, būtų labiau matomos, e, pasisakytų garsiau ir turėtų didesnę įtaką nei anksčiau. Dėkoju. Ačiū, aš irgi taip pat e, pono Kan prašymą gavau pasisakyti. Jis nori užduoti kelis klausimus. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Džekį už tai ir Dymai už tai, kad tikrai labai tokius išsamius pristatymus e, pateikėte. Ir smurta prieš, smurtas prieš moteris yra mūsų visuomenės viešys, kurį reikia panaikinti. Ir aš norėčiau, Paula, pakomentuoti tai, ką jūs sakėte. Jūs sakėte, kad nuo 13 iki 17 metų skaidrėje rodėte, kad šiek tiek išaugo įstatymų skaičius kovojant su lytiniu ir smurtu ir smurtu artimoje aplinkoje. Ir, tačiau sumažėjo teisinė apsauga. Tai aš norėčiau paklausti, ar taip yra dėl finansinių problemų, bandau suprasti tą santykį tarp teisinės apsaugos. Ar tai reiškia, kad žmonės negali pasamdyti advokatų, savo teisinių atstovų, ar tiesiog problema yra ta, kad įstatymas nėra įgyvendintas šiuose srityse. Toliau kalbant apie ta šalis, kurios nėra pasirašysios hartijos. Koks vyksta dialogas jungtinėse tautose su tomis šalimis ir kaip toliau pabandyti paraginti tą šalis pasirašyti tą konvenciją. Ir norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė kolega. Aš turėčiau nesutikti su jumis. Aš sutinku, kad ES yra pionierė ir jūs minėjote lyčių lygybės sritį. Tačiau kai kurios valstybės narės mūsų ES vis dar nemažai jau tiesą sakant nemoka tiek pat už tą patį darbą abiejų lyčių atstovams. Ir tai yra tikrai labai gėdinga situacija ir turiu pasakyti, kad Europos parlamentas ir tai, kaip mes ir mano kolega Davidas Martinas, ypatingai priekybos srityje daug dirba, mes bandome įvertinti TDO konvencijas ir manome, kad tai yra labai stipri priemonė uh, kurią galėtumėme pritaikyti tose šalyse. Aš nežinau, kiek dėmesio galbūt būtų galima skirti tiems duomenims apie tą lytinį smurtą ir smurtą artimoje aplinkoje, lyčių lygybę apskritai. Taigi klausimas jums visoms, ką dar galėtų nuveikti Europos parlamentas, ypatingai parlamentarai, kad galėtų paremti ir užtikrinti, kad daugiau atsirastų tokių įstatymų, kurie, kuriais būtų kovojama prieš smurtą artimoje aplinkoje ir kad būtų užkirtas kelias tai rykštai. Ir dar vienas dalykas, Paula. Kai abiejų lyčių atstovai, bet ypatingai moterys, kai įsitraukia į darbo rinką, tuomet, aišku, ekonomika sustiprėja, perspektyvos šalies yra didesnės. Jūs patikėte kelis pavyzdžių šalių, kurios priėmė įstatymus uh, dėl kovos su smurtu ir tai buvo kaip priemonė, kaip galimybė, paraginimas e, siekti tos ekonominio klėstėjimo. Tai aišku, mes turime toliau vesti dialogus su tomis šalimis, kurios e, nėra pakankamai nuveikusios šioje srityje. Ačiū. Daugiau nėra norinčiųjų pasisakyti. Taigi aš norėčiau pakviesti dabar kalbėtojas viešnes pasisakyti, kad jos reaguotų į tai, kas buvo pasakyta ir galbūt pradėsime priešingą tvarką, nuo Jackie Hunt pradėsime. Ačiū už Jūsus klausimus. Apie, kalbant apie tai, kas veikia ir ką ES galėtų padaryti, tai, man atrodo, partnerystė yra labai svarbu, vizitai, apsilankimai. Uh, Taip pat ES turi ne tik kalbėti, bet ir rodyti pavyzdį. Stambulo konvencija puikiai, reikia, kad ji būtų įgyvendinta. Ir taip pat reikia ne tik ratifikuoti konvenciją, bet ir ją įgyvendinti. Ir man tikrai labai patiko tai, ką jūs sakėte kad, apie tos ryšius ir sąsajas. Mes turime pažiūrėti, kodėl yra mokama skirtingi atlyginimai ir tas skirtingas elgesys su moterimis, kodėl jos yra nuvertintos, kodėl egzistuoja tokie stereotipai, dėl kurių ir susikuria tokia aplinka, kur kas, leng, kur, kur kas lengviau yra daryti tokius smurto nusikaltimus. Taigi mes turime vis, viską svarstyti bendrai ir kelti tos klausimus kartu. Ir kaip sakiau, reikia, aišku, keistis informaciją, bendradarbiauti, rodyti pavyzdį. Aišku, pinigai irgi dažnai padeda, ypač finansavimas kalbant apie pilietinės visuomenės grupės tuose regionuose. Įstatymai, aišku, nėra vienintelis <clears throat> dalykas, mes manome, kad pagrindinis dalykas, jeigu nėra įstatymo, aišku, žaginimai yra baisu, bet kur kreiptis, jeigu nėra įstatymų. Ir taip pat tai nusinčia tam tikrus signalus dėl vertybių visuomenėje, taigi tie įstatymai siunčia signalus. Ir netgi jeigu ne visi vis dar sutarė dėl tų įstatymų. Vis tiek įstatymai nustato sistemą, vertybių sistemą šalyje ir per tą sistemą galima tada keisti nuomonę ir laikytis tų vertybių, kurių mes visi norime savo visuomenėje. Taigi aš manau, myčių judėjimas priminė žmonėms, kad e, lytinis smurtas e, vyksta ir vakaruose. Ir kai kurie klausimai tapo labai aktualūs ir labai svarbu, kad jie būtų aptariami, kad būtų galima spręsti juos kartu. Ir tai tik pradžia, kaip jūs ir sakėte, gali tai atsigręžti prieš mus. E, aišku, akcentuoti problemą pirmas dalykas, bet tada turime visi kartu dirbti ir bandyti stabdyti tuos procesus. Ir mes apie tai šiandien ir kalbėjome. Ir dar, matyt, reiks įveikti netrumpą kelią. Dima Jaret. Ačiū. Aš irgi pritarčiau tam, ką sakė Džekija dėl to, kas leistų pasiekti pokyčių. Vieno sprendimo nėra, kaip jūs ir žinote, reikia turėti judėjimų vietos regioninių tartutinių mastų vietoje. Tai turime ne tik sostinės miestus, matome daug problemų yra kaimo vietovėse, mažesniuose regionuose. Dažniausiai būtent ten yra tos zonos, kur tylima daugiausiai ir Taigi turime suprasti, kad pokyčiai turi vykti įvairiais lygmenimis, taigi pritariu tam, ką sakė Džekė. Dėl myčių judėjimo aš dabar kalbu gal daugiau kaip moteris, o ne pareigūnė, jeigu galima. <laughs> Neturėčiau leisti leidimo, aš turėčiau kalbėti nepaprašęs leidimo. Taigi e, vienas, viena pozityvių, tokių, vienas pozityvių rezultatų yra tai, kad išaugo bylų skaičius, bent jau tam tikrose jurisdikcijose. Uh, bylų dėl lytinio priekabiavimo, buvo iškelta nemažai bylų teismuose ir tai yra, aišku, tik vienas mechanizmas, bet tai yra galingas mechanizmas. Ir jeigu um, teismų sistema bus pasinaudota, jurisprudencija išauks, bus tų bylų daugiau, tai tada, aišku, tai turės labai teigiamos įtakos į tolesnę, tolesniai šio judėjimo veiklai. Toliau dėl to, kaip paraginti tą šalis, kurios dar nėra ratifikavusios konvencijos, tą padaryti. Aišku, tarnybos nuolatos palaiko dialogus su valstybėmis ir e, reikalauja ratifikavimo. Vienas mechanizmas, aišku, yra universali periodinė peržiūra, tą minėjo ir mano kolegos. Tai yra galimybė ir kitoms valstybėms narėms, teikiant rekomendacijams kitoms šalims, paraginti jas ratifikuoti tas sutartis, kurių dar nėra ratifikavusios tos šalys, įskaitant ir šią konvenciją. Kitas mechanizmas - specialiosios procedūros įgaliojimų mandatai. Tai yra nepriklausomi ekspertai, kuriuos paskiria Junktinių tautų žmogaus teisų taryba. Jie analizuoja įvairias temas. Dėl šios temos yra specialus įsigaliotinis smurtui prieš moteris. Ir viena iš šalių, kuri nėra ratifikavusi, turime nepriklausomą ekspertą dėl žmogaus teisų padėties Sudane. Ir jis lankėsi Sudane, ką tik grįžo. Ir vienas klausimų, kuris akcentavo, buvo tai, kad yra didžiulis didžiulės spragos, kovojant su smurtu prieš moteris ir mes kreipiamės į Sudaną ratifikuoti konvenciją. Ir trečias, trečias mechanizmas, didinant dialogą ir raginant ratifikuoti konvenciją, tai vyksta pagal TBT. Visos valstybės narės dalyvauja tose diskusijose ir tai dar viena forma paraginti ratifikuoti. Ką gali padaryti parlamentarai? kad atsirastų daugiau tų įstatymų pritarti tam, ką sakė kolegė, reikia pasirūpinti, kad jūsų dialoguose, kalbant su partneriais įvairiose šalyse, būtų galima pareikalauti, kad būtų panaikintos išlygos konvencijos ratifikavimui ir kad būtų pateiktas, teik, teikiamas pavyzdys. Ačiū ir dar norėčiau paminėti, kad mūsų komitetas praeitų metų pabaigoje pirmąjį kartą lankėsi Sudane. Ir mes kalbėjomės apie tai, ką jūs ir minėjote, kalbėjomės apie galimybę ratifikuoti konvenciją ir kitas temas aptarėme, pavyzdžiui, religinės laisvės klausimą. Taigi, mes, mums darė įspūdis, kad Sudano parlamentarai, su kuriais susitikome, yra linkę su mumis bendradarbiauti tam, kad e, pagerėtų situacija įvairiose srityse. Taigi mes e, tikrai buvome labai maloniai nustebinti jų tokio atvirumo ir tikimės, kad e, tas dialogas tęsis ir matysime konkrečių rezultatų. Dabar galiausiai pasisakys ponia Paula Tavareš. Prašau, atsakykite į visus klausimus, kurie buvo užduoti jokių čia pribojimų nėra. Ačiū už klausimus, aš irgi pradėsiu iš eilės juos atsakinėti. Pirmiausia, dėl to, kas skatina reformas ir įstatymų prieimimą. Iš to, ką matėme, ką patyrėme ir iš tų tyrimų matome, kad ir iš vidaus, ir iš išorės turi būti daromas spaudimas. Taigi mes istorinę studiją tokią atlikome po ankstesnės ataskaitos ir pažiūrėjome, kur uh, tos šalis, kurios pirmą kartą priemė tokius įstatymus. Ir pradėjome 90 metais ir baigėme pastaraisiais keliariais metais. Ir mes vertinome tai pagal regionės tarptautinės konvencijas ir starimus dėl žmogaus teisų ir moterų apsaugos bei kovos su smurtu. Ir pamatėme, kad čia yra labai išaugęs naujų įstatymų prieimimas po to, kai daug tų tarptautinių ir konvencijų buvo įgyvendinta. Taigi mes pirmiausia, aišku, turime rodyti tas sutartis, konvencijas, reikalauti, kad šalis jas ratifikuotų ir priimtų ir priimtų reikiamas nuostatas. Ir dar vienas, dar vienas stambis rytis, judėjimas, kurį matome, yra, kaip minėjo ir kolegos, rodyti pavyzdį kaip partneriams. Ir mes daug dirbame pietų Afrikos valstybėse su pilietinės visuomenės organizacijomis ir matome, kad yra dalymas informacija, yra daug teikiama patarimų vietoje ir kartais tai reiškia daugiau duomenų, daugiau informacijos, e, kurią galima perduoti vyriausybei, parodyti, kokį poveikį tai daro, kiek veikia smurtas, pavyzdžiui, ekonomika kiek tai kenkia visuomeniai ir pateikti tokius svaresnius argumentus, pasidalinti informaciją, pavyzdžiui, e, apie tas šalis, kurios yra įvykdžiusios tas reformas. Tai matome kaip tokią tendenciją, rodydami pavyzdžius regione ir tai, ką minėjo mano kolegija, kaip pavyzdžiui, pavyzdžiui buvo atšaukti įstatymai dėl žagintojų, kurie iš, išvengia baudžiamojo nus... išvengia teistumo, jeigu veda aukas. Uh, tai iš tiesų mes turime rodyti pavyzdžius e, ir tada šalis pasirenka eiti tą linkmę. Taigi mes tą irgi fiksuojame ir matome, kad rezultatai pozityvūs. Bet aišku, yra įvairių būdų, bet reikia aišku skleisti informaciją, rodyti, kokį poveikį tai daro šaliai ir kalbant apie myčių judėjimą ir jo poveikį, uh, Tai man atrodo, kad pirmiausia, tai leido geriau suvokti, kaip yra, kokia yra situacija ir kaip elgesi žmonės tokia situacija ir iš vyrų, netgi aš girdėjau, bendrai žmonių girdėjau, kad netgi anksčiau, pažiūrėjau, nežinojo, kad buvo tokių lytinių nusikaltimų daroma. Taigi tiesiog uh, buvo suprasta, koks elgesys yra traktuojamas kaip lytinis nusikaltimas, nes buvo kažkaip neaiškiai apibriešta, tai žmonės nelabai suprato, ką tai reiškia. Tai čia jau buvo pirmasis toksai žingsnis, pirmas pozityvus dalykas, to judėjimo poveikis taip pat. Didesnė našta teko ir įmonėms, būtent, kad darbo vietoje irgi būtų imamasi veiksmų ir kad būtų prisimti įsipareigojimai, užkirsti kelią tam, imtis veiksmų, kai kyla tokių atvejų, nes, pavyzdžiui, anksčiau tai taip to nematėme. Taigi, išiškė dabar tokių atvejų, kurie vyko ir anksčiau, bet apie juos nebuvo žinoma, taigi daugiau galbūt įsipareigojimo geriau suvokiama yra problema ir suprantama, kad bus reaguojama. Uh, kad daugiau moterų gali atskleisti tokios informacijos ir sukūrėma tokia aplinka, kur mažiau tai toleruojama. Taigi tai yra pirmasis žingsnis - didesnė atskaitomybė ir supratimas, kad lytinis priekabiavimas didina tą spragą tarp lyčių, atotrukį tarp lyčių, moteris turi išeiti iš darbo ir tai turi daug padarinių, neigiamų padarinių ir įmonėms ir darbo vietai, visuomenė ir panašiai. Tai visi tie dalykai, visi tie elementai, man atrodo, tikrai skatina tą dialogą ir daro poveikį. Toliau bandant paaiškinti, kaip e, priimami įstatymai užtikrina moterų e, teisinę apsaugą. Aš tiesiog norėjau tą skaidrę parodyti, kad nors ir matome, kad daugiau įstatymų tokių priimama, mes vertina, vertiname taip pat, kiek moterų dar neturi tos teisinės apsaugos. Ir matome, kad uh, lietai mažėja tokių neapsaugotų moterų skaičius. Lyg įstatymų atsiranda daugiau, įstatymai yra geresni ir tikimasi, kad daugiau moterų jausis apsaugotos. Ir taip vyksta, tačiau e, tokių neapsaugotų moterų skaičius ma, ma, mažėja lietai, nes auga gyventojų skaičius ir, ir, ir reformos yra lėtos. Tai mes norime, kad daugiau moterų būtų apsaugotos, nes neapsaugotų įstatymais moterų vis dar yra per daug, nepaisant to, kad pažangiai, palaipsniui priimami tokie, tokie teisės aktai. O dėl to, ką galėtų padaryti Europos parlamentas ir parlamentarai, aš galiu tik pritarti tam, ką sakė kolegijas. Vėlgi reikia užtikrinti, kad šalis ratifikuotų susitarimus, kad jos įsipareigotų ir laikytųsi tų įsipareigojimų. Ir taip pat reikia rodyti pavyzdį. Skatinant šią darbo atvarkę aukščiausių lygmenių. Tai gal tiek buvo klausimų. Ačiū. Merci, euh, merci infiniment. Euh, ah, pardon. Labai ačiū dar. David Martin. A... Ne klausimas, tik tai aš noriu papildyti savo pirminį pasakymą. Uh, Tikrai labai įdomi tema. Aš turėjau balsuoti Lybė komitete 11 val. Tai turėjau išėti, atsiprašau, sugrįžti, tiesiog pasiteisinu. Mes puikiai žinome tą situaciją, kuomet iš mūsų tikimasi būti vienu metu keliose komitetuose, taigi esame priversti bėgioti pirmin ir atgal šiame pastate. Ne visi galėjo sugrįžti dėje. Aš noriu padėkoti mūsų prelegentėms ir kitiems e, šių labai įdomių diskusijų dalyviams. Tai yra tikrai puikiai proga mums padiskutuoti nepaprastai svarbių klausimų ir aišku, šiais metais mes dar grįšime prie to klausimo. Uh, Aš e, tikiuosi, kad tikrai bendarbiavimas e, tarp Europos parlamento ir visų šių institucijų, organizacijų, kurių, kurių atstovų šiandien turėjome, tikrai tęsis. Labai ačiū Jums dar kartą. Tai tuo darbą baigiame, anksčiau nei numatyta šiek tiek ir patęsime darbą 14.30 e, ir keisimės nuomonėmis dėl. Mm, to, kai pavyko e, kelionė į Meksiką, e, vizitas į Meksiką, Teresa Jimenez ateis pas mus ir pusvalandį kalbėsime apie tai. You have a short, uh, a small mistake in your presentation. Oh, please show me. I will help you to improve the... Uh, please do. huh? Corrections are always welcome. uh, I, uh, it's here. The title